Vėl iš socialistų frakcijų esu gavę, gavusi prašymą pakeisti dalyvavimą parlamentinėse delegacijose ir komitetuose. Šie pokyčiai atsispindės posėdžio protokole ir jeigu niekas nepateiks pastabų iki tol, kol bus patvirtinti protokolai, šie paskyrimai ir pakeitimai.